mėjo prisiminti tuos, kurie visame pasaulyje kovoja už žmogaus teisės. Daugelis iš jų yra grėsmingoje padėtyje. E, 95 metais gavusi e, premiją yra šiuo metu Turkijoje nukentėjusi ir noriu išreikšti viso Europos parlamento e, solidumą su ją. Nepriimtina, kad e, neteisėtai pašalinama tautos atstovė iš e, išrinktų pareigų, iš asamblėjos. Taip pat noriu išreikšti susirūpinimą dėl to, kad nuolat pažeidžiamos žmogaus teisės Turkijoje. Užsipuolami ne tik tai politiniai oponentai, bet ir žurnalistai, akademikai ir kiti pilietinės visuomenės nariai. Nuri Gulmen, Odzatska, Kavela, Altan ir Alpai štai tie žmonės, kurie yra nukentėję ir Europos parlamentas nenuilsdamas remia jų kovą už e, žmogaus teisės, laisvę ir teisingumą. Turbūt žinote,